ponas Legutko. Kitas klausimas yra pasiūlymai paskirti parlamentarus į parlamento komitetus. Pakeitimų nepateikta. Taigi aš skelbiu, kad pirmininkų suėgos pasiūlymai yra patvirtinti. Pone Harms, jums žodis. Ja, Herr Präsident. Pone pirmininkė, vakar išgirdome labai liūdną žinę iš Groznio, iš Čečienijos. Mūsų frakcijoje labai žinoma žurnalistė Natalija Estemirova buvo nužudyta, tai yra raš, rasta nužudyta po to, kai buvo pagrobta Grozne netoli Čečienijos ir Ingušijos sienos. Natalija Estemirova labai intensyviai dirbo Čečienijoje, memoriale ir mes norėtume paprašyti paskelbti ir pagerbti tylos minutę šią žinomą žmogaus teisų gynėją Čečienijoje. on a demandé une minute de silence. Yeah. Sí, señora Harms. Eh,